Rytoj balsasime dėl um, rezoliucijos. Dabar perėsime prie klausimų tarybai valandos. Kaip įprasta, aš noriu paprašyti tų kolegų, kurie nori dalyvauti e, klausimų valandoje, gal galėtų ateiti arčiau. Taip pat noriu pasakyti, kad pirmasis klausimas yra pono Posalt susijęs su žmogaus teisėmis Kuboje. Pone Valstrom, jeigu jūs e, galite, atsakykite. Ačiū, ponė pirmininkė. Savai mes suprantame, aš visiškai pasiruošusi pereiti iš e, JAV į Kubą. Noriu padėkoti ponui Pasaltui už svarbų klausimą. Taryba sunerimusi dėl situacijos Kuboje, ypač dėl to, kad nepadaryta tinkamos pažangos pilietinių laisvių srityje. Nėra lai, žiniasklaidos laisvės, prieiga prie informacijos šaltinių yra ribota. Niekas nepasikeitė Kuboje. Dabar 208 politiniai kaliniai kali Kuboje. 2007 metais buvo 234 kaliniai. Valstybių narių misijos Havanoje e, atidžiai stebi e, šių kalinių likimą. Pagal e, žmogaus teisų gynėjų ataskaitas sąlygos kalėjimuose yra labai prastos, pažeidžiančios um, net įvairius sveikatos standartus. Kai kurie kaliniai neturi jokios prieigos prie tinkamos sveikatos priežiūros. Taip pat e, jie yra mušami, daromas kaliniam psichologinis spaudimas. Tuo tarpu niekas iš kalėjimų prižiūrėtojų ar policininkų yra nebaudžiamas. Politinių kalinių situacija yra tikrai prasta ir Kuba dažnai atsisako įleisti tarptautinių organizacijų stebėtojus į savo šalį. 96 metais buvo parengta bendroji pozicija, e, kurią parengė e, taryba. 2008 metų spalio mėnesį ES ir Kuba sustarė dėl e, politinio dialogo. Ir šis dialogas apima ne tik Kubos valdžios institucijas, tačiau ir opozicijos atstovus. Taryba akcentuoja žmogaus teisių, esminių žmogaus laisvių svarbą. 2009 metų e, pradžioje ji pateikė ataskaitą. 2009 metų birželio mėnesį buvo akcentuojama, kad šie klausimai bus patys svarbiausi santykiuose su Kuba. Taryba skatina Kubos vyriausybę paleisti visus politinius kalinius, įskaitant ir tuos, kurie buvo sulaikyti 2003 metais. Taryba sus, išreiškė savo susirūpinimą dėl sveikatos priežiūros sąlygų e, taikomų šiems kaliniams. Taip pat taryba reikalauja, kad e, tarp humanitarnės pagalbos e, tarnybos būtų įleistos į Kubą. Kiekviename susitikimo su Kuba, kiekvieno susitikimo su Kuba metu yra pabrėžiami šie klausimai ir yra rengiami susitikimai su prodemokratiniais opozicijos judėjimais. Taryba nusprendė tęsti dialogą su Kuba, nes e, tokiu būdu gali išreikšti savo nuogastavimo žmogaus teisų situaciją Kuba. Mes ir toliau tęsime e, įvairių individualių atvejų sekimą, stebėsime kalinių situaciją kalėjimuose. Europos parlamento narys, minėjau vieną politinį kalinį, kurio situaciją sekame. Mes e, norėjome pabrėžti, kad daktaro Darsi Ferrero e, situacija yra sekama. Kitas kalinys, ponas Alfredas Domingesas, jo situaciją mes taip pat stebime ir šios e, šių kalinių atvejai yra minimi ir dialogė su Kubos atstovais. Ponas Paseltas. Ačiū, noriu padėkoti poni tarybos pirmininkiai už šią e, informaciją. Mes e, sulaukime visos reikiamos informacijos, tačiau noriu paklausti, ar taryba iš tiesų galėtų pabandyti paprašyti, kad atskirų kalinamųjų kalėjimo kalinimo sąlygos būtų patikrintos e, ir kokiu kitų žingsnių tai ES gali imti šioje srityje. Well, member, we, we not... Gerbės parlamentarė, mes neturime dabar e, oficialios prieigos šios informacijos, bet per tarptautinės organizacijas, nevyriausybinės organizacijas, kitokius kontaktus politinių partijų atstovus mes gauname tam tikrų domenų jinai gal kiek fragmentuota, bet mes maždaug turime kažkokią tai supratimą apie politinių e, kalinių būklę ir dažnai žinome, kad e, jų sveikatos būklė yra labai rimta. Uh, Taigi mes bandome palaikyti ryšius su jų šeimos nariais, su nevyriausybinėm organizacijom, bet problema yra ta, kad iš tikrųjų konkrečios ir patvirtintos informacijos turime labai negausiai. Viena iš didžiausių problemų yra tai, kad e, daugelis šių kalinių e, laikomi kalėjimuose, tiesą sakant, nepateikiant jokių rimtų kaltinimų ir procesas nevyksta, jie tiesiog yra įkalinti. E, tas prieš to netgi Kubos statymą, nes jie turi teisę žinoti, kuo jie kaltinami, už ką jie yra įkalinti. Tai yra, na, turbūt esminė žmogus teisė bet kuriuose visuomenėse, tačiau šiuo atveju Kuboje ši teisė yra paminta. E, Kubos dialogą lydi vairūs sunkumai, bet šiuo metu mes manome, kad e, svarbu, jog apskritai vyktų tas dialogas, kaip mes nusprendėme anksčiau, nes tai suteikia mums galimybių uh, mėginti dėrėtis su valdžios institucijom, kartais labai griežtai kritikuoti Kubos visuomenę, bet kita vertus taip pat e, tas leidžiam palaikyti ryšius su disidentais, su pilietinė visuomenė, e, turime pirmiausia taikius disidentus, kurie nepasitelkė jokių smurtinių priemonių. Taigi aš manau, kad e, tą mechanizmą mes toliau naudosime ir radikalių permainų čia negalime tikėtis. Labai ačiū. Ir du prašymai pateikti pakalbinius klausimus. Aš leisiu užduoti šios klausimus vieną po kito ir tada prašysime ministrės atsakyti. Tai yra panašantis ir po to pane Muvai. Taigi panašantis. Ačiū. Pirminkė. Ministrė, Manau, kad kai kalbame apie žmogaus teisės, o taip pat ir apie tas problemas, kuris kelia panas posto e, savo klausimą, mes geriau galėtume bendradarbiauti su tom valstybėm, su kuriomis turime politinius diplomatinius santykius bei ekonominius prekybinius ryšius. Iš tikrųjų, sąjunga ir jos valstybės narės galėtų e, šitie geriau spręsti demokratijos klausimus Kuboje, jeigu būtų užmėgsti tokio pobūdžio santykiai. Taigi, e, kaip jūs vaizduotumėte, ką valstybės narės savo ligmenyje galėtų nuveikti šios rytį? Turite meni, kad Kuba jungtinėse tautose e, iš tikrųjų dar susiduria su JAV nustatyto prekybinio embargo pasiekmėmis. E, nebuvo vertimo, taigi pradėsiu iš naujo. Na, aš esu taiki disidentė iš vienos iš ES valstybių ir norėčiau kreiptis jūs patarimo, kaip mes galėtumėm e, atkreipti taip pat e, aktyviai dėmesį žmogaus teisų padėti Vengrijoje, kaip Kuboje, nes nuo 2006 metų iš tikrųjų Vengrijoje nuolatos pasireiškia brutalus policijos veiksmai prieš E, taikias demonstracijas. Esama politinių kalinių, kurie e, kankinami kalėjimuose. Atsiprašau, nežinau, kad man skita 30 sekundžių, bet aš nežinau, ar man reikėtų dabar kreiptis į Kubos politikus, kad jie dėrėtųsi už mus taip pat, keltų klausimus mūsų vardu. Aš bijau, kad e, jums bus skirti 30 sekundžių ir klausimas, kurį mes svarstame dabar, yra žmogus teisės Kuboje. E, Na, ministrė, gal norite atsakyti dabar. Ačiū, pirmininkė. Na, visa ES ne vieną progą yra pareiškusi, jog mes pasisakome prieš Amerikos embargą, e, nes e, jis tikrai nepadeda ieškoti sprendimo ateityje. Šiuo metu ES yra taip pat pareiškusi, jog mes esame pasirengę pradėti glaudžiau bendradarbiauti su Kuba, taip pat ir prekybos srityje. Žinoma, priklausomai nuo to, kokios pažangos bus pasiekta žmogaus teisų srityje. Ir būtent tai, kad kol kas nėra jokios pažangos, kad kol kas nemažėja politinių kalinių ir e, apskritai situacija žmogus teisų srityje negerėja, tas mums ir neleidžia plėtoti santykių ir pasiekti bet kokios pažangos. Taigi Kubos valdžia, tiesą sakant, turėtų žengti pirmąjį žingsnį, nes dabar, kadangi tos pažangos beveik nestebime, tai nieko negalime padaryti. Na kągi, ačiū labai, dabar periname prie kito klausimo, kurį uždavėm ponę Halkin. Ir Būtų labai gerai, jeigu jūs laikytumės parlamento taisyklių ir klausimą pateiktumėt per 30 sekundžių, nenukrypdama nuo temos. Kitas klausimas. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponė Harkin. Jūs iškelėte klausimą, kuris šiandien labai aktualus, nes mūsų gyventojų, e, skai, mūsų gyventojų vis daugiau tampa vyresniais. Ir e, šis klausimas, be jo, nes yra pirmiausia nacionalinės kompetencijos klausimas ir bendryje gali tik paremti ir papildyti valstybių narių veiksmus. Švedija e, šį klausimą atkreipė dėmesį ir daro viską, ką gali, kad pagerintų e, senyvų žmonių priežiūros kokybę ir kovotų su netinkamu elgesiu su senyvais žmonėmis. Stoholme prieš mėnesį vyko konferencija, kuri vadinosi Sveikas ir orus senėjimas. Konferencijoje dalyvavo 160 asmenų iš 27 valstybių. Labai aktyvus dalyvavimas ir labai daug aukšto rango pareigūnų ten buvo iš komisijos, iš valstybių narių, iš sveikatos ir socialinės apsaugos ministerijų ir daugybės nevyriausybė organizacijų. Buvo siekiama iškelti tas problemas, apie kurias kalba gerbiamoji parlamentarė. Kaip galime spręsti. E, problemas susijusias su poreikiu bendradarbiauti tarp sveikatos apsaugos sektorius ir socialinių sektorius ir kaip patenkintų visų piliečių poreikius. Pirmininkauti šalis nori, kad e, taryba priimtų uh, išvadas šiuo klausimu lapkričio 30 dieną ir tikimės, kad bus galima sukurti gilesnį ir artimesnį bendradarbiavimą uh, sveiko ir oraus senėjimo srityje. Taip pat valstybės narės turėtų keistis informaciją. Komisijos ketina parengti veiksmų planą, kuris leis pagerinti vyresnių žmonių orumo lygį, sveikatą ir gyvenimo kokybę. Pirmininkaujantį valstybę šių metų birželio mėnesį e, parengė išvadas, kurios vadinasi vienodos sąlygos vyrams ir moteriams, aktyvus ir orus senėjimas. E, Ten kalbama apie aukštos kokybės globos suteikimą e, vyresniems žmonėms, įskaitant ir jų namuose, atsižvelgiant į vyrų ir moterų atskirus poreikius. Norėčiau paminėti tarybos direktyvą 2000 metų 78 direktyvą, kurioje kalba apie diskriminaciją dėl amžiaus. Komisija mano, kad apsauga numatyta šioje direktyvoje turėtų būti išplėsta apimant kitas rytis - socialinę apsaugą, sveikatos e, globą, švietimą, galimybę e, naudotis mm, visuotinės prieigos paslaugomis ir panašiai. Čia mes kalbame taip pat ir apie problemą susijusias su žeminančiu elgesniu senyvamžių žmonių atžvilgiu. E, matome, kad neretai žmonės yra diskriminuojami dėl tokio nepageidaujamo elgesio ir žmonių orumas yra pažeidžiamas grėsmingo priešingai ar žeminančio elgesio, kuris suformuoja atitinkamą žeminančią atmosferą. Taryba ir Europos parlamentas jau parengė e, nuomonę, kuri turėtų būti patvirtinta taryboje. Tikimasi, kad e, po tarybos diskusijų bus pasiekti konkretus rezultatai, bet galiu pasakyti, kad mes darome viską, ką galime, kad būtų priimtas teisės aktas, kuris leistų kovoti su visų rušių senyvo amžiaus žmonių e, žem, žeminimo panaikinimo. Tokie žmonės jokių būdų negali susidurti su kokiu persekiojimu ir išeikvojimu. Ačiū, ponė pirmininkė. Mrs. Hawkin. Pone, pone Harkin. Mr. Um, Malmström for. Noriu padėkoti ponė Malmström už jūsų atsakymą. Pagal 2008 metų e, komisijos, e, tai atsiprašau, tarybos e, komunikatą reikėtų numatyti ir mokymą senyvamžiaus prižiūrėtojams. Aš suprantu, kad tai yra nacionalinių valstybių reikalas, tačiau ES taip pat galėtų padėti šioje srityje. E, noriu pakalbėti apie tarpvalstybinį elementą. ES galėtų sukurti struktūrą, e, pagal kurią būtų galima keistis informaciją tarp e, sveikatos priežiūros specialistų. Ačiū labai. Uh, Madam Chair, and, and thank you for this. Noriu padėkoti už jūsų pasiūlymą. Aš pirmą kartą jį girdžiu, tačiau iniciatyva atrodo tikrai patraukliai. Manau, galbūt e, kiek vėliau galėsime grįžti prieš, prie jūsų minimos iniciatyvos. Du papildomi klausimai, kurios pasižymėjau ir kurios Pirmiausia, ponė Tikau, tada ponas Kelly. Ponė Tikau pirmą. Medam. Ponė pirmininkė. Ciale, atât în domeniul serviciilor medicale, cât și în ceea ce privește. Europos visuomenė sensta vis labiau ir yra tiesiogiai priklausoma nuo medicininės pagalbos paslaugų. Turi būti pritaikyti ir įstaigų pastatai, reikia sukurti įvairiausios ryties paslaugos ir sąlygas, kurios būtų tinkamos pagyvenusiam žmonėms. Ponas Keli. Ačiū labai. Pone Harkin uždavė labai svarbų klausimą ir jūs teisingai atsakėte. senyvas amžius laikoma 65 metai ir daugiau. E, ką Jūs manote, ar nereikėtų pensijinio amžiaus, e, pensijinį amžių numatyti lankstesnį, galbūt laipsnišką, o ne taip kaip dabar. Tokiu būdu mes labiau gerbsime senyvo amžiaus e, žmonių teisę. Ačiū. Aš nemanau, kad šis klausimas yra susijęs su tiesioginiu Harkin klausimu, tačiau ministrė apsistrato jį atsakyti. Pirmiausia, gerbiamos parlamento narės klausimas. Ar mes suprantame, turime kalbėti apie šį klausimą Prancūzijos, Čekijos ir Švedijos atstovų atstovai nusprendė akcentuoti senyvo amžiaus žmonių problemą. Buvo surinkta konferencija prieš mėnesį apie orę senatvę ir tai buvo puikia galimybė padiskutuoti šią temą. EPSCO taryboje taip pat bus kalbama apie tai lapkričio pabaigoje. Aišku, pateiksime ataskaitą Europos parlamentui. Dėl pensinio amžiaus kiekviena valstybė narė pati nusprendžia, koks jis turi būti. Tačiau um, pagal Lisabono strategiją nesutartį uh, yra stengiamas e, skatinti senyvo e, amžiaus žmonių užimtumą, darbingumą ir aišku, mes pasirengę pasinaudoti senyvo amžiaus žmonių kompetenciją ir e, stengiamės sudaryti visas sąlygas, kad jie liktų darbo rinkoje. Tačiau netaryba priima sprendimą kada žmogus turėtų išeiti į pensiją. Tiesa, mes skatiname valstybės narės pasinaudoti senyvo amžiaus žmonių darbo jėgą. Perėsime prie kito klausimo. Ponas Šmit dėl Eritrijoje kalinamo švedų žurnalisto Davido Itsak situacijos. O, tak. Tak, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Susirasiu teisingą popieriuką. Taip, jau praėjo aštuoneri metai, kai Švedijos ir Eritrijos kilmės žurnalistas Davidas Įsagas buvo sulaikytas ir uždarytas į kalėjimą Eritrijoje. Be teismo ir be nuosprendžio. E, jo šeima, Švedijos administracija ir tarptautinės žmogaus teisų organizacijos tengiasi jį aplankyti, tačiau negavo leidimo. E, Švedija e, kol kas nemato jokių page, žmogaus teisų padėties pagerėjimo Eritrėje. Ir Eritrėja toliau pažeidinėja savo įsipareigojimus dėl žmogaus teisų pagal tarptautinę ir internacionalinę teisę ir tai kelia rimtą susirūpinimą Europos Sąjungai. Europos Sąjunga e, reiškia didelį susirūpinimą dėl politinių kalinių. ES jau keletą kartų yra pareikalavusi besąlygiško politinių kalinių paleidimo iš Eritrijos, įskaitant ir Davidą Isaką. 2009 m. rugsėjo 18 d. pirmininkaujantį šalis paskelbė labai aišku pareiškimą, kurie yra reikalaujama dar kartą besąlygiškai paleisti visus politinius kalinius. Ir jame konstatuojame, kad Eritrijos elgesnys yra aiškus jos įsipareigojimų pagal Junktinių tautų konvencijas pažeidimas. Eritrija yra ratifikavusi tarptautinę konvenciją dėl pilietinių ir politinių teisių. Davidas Isakas e, ir jo atvejs kol kas yra nesureguliuotas ir tai yra vienas iš svarbiausių Švedijos ir ES prioritetų. Mes nepailstamai reikalausime, kad jis ir toliau būtų paleistas dėl humanitarinių priežasčių ir kad galėtų sugrįžti į šeimą. Aš galiu Jūs patikinti, kad mes stepime jo padėtį ir e, aukščiausių lygių Asmaroje. Žmogaus teisės yra pagrindinis uh, E, aspektas palaikant ES santykius su Eritreja. Mes esame pasirengę bendradarauti su Eritrejos vyriausybė, kad pagerintume žmogaus teisų padėtį ten. Dėl paramos Eritrejai aš galiu pasakyti, kad sprendimus priima, sprendimai priimami pagal plotonų susitarimą. Padėtis dėl žmogaus teisų yra įtraukama į politinį dialogą pagal kotonų sutarties 8 straipsnį. Tas procesas yra labai ilgas, bet mes tikimės, kad jis galės būti pasinaudotas kaip priemonė vaidmenį sprendžiant šios sunkumus. Polė Smith. Ačiū ponė pirmininkė, ačiū už atsakymą. Aš norėčiau pasi, pasiaiškinti šiek tiek, ką aš išgirdau dėl įsako David. Aš žinau, kad e, Cecilija Malmström pati labai aktyviai šį klausimą sprendžia. Dabar praėjo aštuoneri metai. Ir tai yra vienintelis ES pilietis, kuris yra ten uždarytas ir negali būti paleistas. Ar ES negalėtų paskelbti kažkokio specialaus pareiškimo dėl David įsako ir ministrų taryboje apie tai nereikėtų kalbėti. Galbūt ministrė Cecilija Malmström ar koks kitas ministras galėtų nuvykti Eritrėje ir susitikti su, ar pabandyti susitikti su Davidu įsaku ir su Eritrėjos prezidentu Afaverki. Aš tikiuosi, kad tai pasitiks. Aš tikiuosi, kad yra visiškai protingai nepagrista tai, kad tas žmogus metai iš metų ten sėdi be teismo, gali būti, kad jis mirstame kalėjime. Thank you. Tak, fru, fru. Eh, Ačiū. Pone Ole Šmit, aš noriu pasakyti, kad aš visiškai pritariu jūsų susirūpinimu ir susinervinimui, kad šis klausimas neišsprendžiamas metai po metų ir nerandama jokių galimybių pažengti į priekį su Eritrejos administracija. Aš žinau, kad Ole Šmit ir kiti parlamentarai matė reportažą iš Eritrejos ir klausė e, interviu su e, Eritrejos prezidentu ir atrodo, kad e, nieko ten negalima padaryti. Mes bandome dirbti visais turimais kanalais, bet neturime galimybės patekti į kalėjimą. Mes negalime jo aplankyti kalėjime, mes nežinome, kaip jis ten gyvena. Mes e, galiausiai suprantame, kad jeigu galėtume nuvažiuoti ten ir su juo susitikti, tai būtų ir padaryta, bet kol kas mes neturime galimybės nors kaip jam padėti ar paremti, ar kaip nors jį aplankyti. Mes bandome pradėti kažkokį dialogą su Davidu Įsaku ar e, pabandyti netgi susitikti su jo šeima, e, bandoma, bet tai padaryti labai sudėtinga. Pareiškimas yra parašytas labai aiškus ir kaip Ole Schmidt sako, tai yra, vien, e, tai yra vienintelis ES kalinys esantis Eritrejos kalėjime. Todėl mes bandome visokiomis priemonėmis daryti spaudimą Eritrejos administracijai ir bandome pareikalauti, kad Davidisakas ir kiti ten esantis kaliniai būtų paleisti ir uh, užtikrinti, kad uh, ratifikuotojų konvencija būtų įgyventa, bet padaryti, ką nors yra labai sudėtinga. Labai ačiū, papildomų klausimų nėra. Tada kitas klausimas darbo atvarkėje ponios Hed dėl ES alkoholio strategijos. Ready. Tak, eh, fru talman, o tak, fru Hed. Ačiū ponė pirmininkė, ačiū ponė Hed. Pirmiausia, norėčiau priminti, kad Švedija pirmininkaudama alkoholį ir sveikatą išsikėlė kaip prieš vieną svarbiausių prioritetų Ir mes remiame ES strategiją, kuria padedama valstybėms narėms sumažinti alkoholio daromą žalą. Tokiu, tokiame kontekste mes jau parengėme tris svarbius e, veiksmus. Pirmiausia, Liepos mėnesį įvyko neformalus sveikatos apsaugos ministrų susitikimas, kur buvo kalbama apie rinkodarą alkoholio gėrimams ir kaip tai padaro poveikį alkoholio vartojimui tarp jaunų žmonių. Kita, kitas renginys buvo ekspertų konferencija įvykusi Stoholme rugsėjo 21-22 dieną ir tikslas buvo sukurti visos ES bendrą apimančią viską strategiją dėl alkoholio ir ten susirinko maždaug 450 dalyvių iš visų ES valstybių narių ir jie išreiškė rimtą paramą Švedijos prioritetams alkoholio ir sveikatos rytyje. Trečias svarbus renginys buvo pasaulinis ekspertų susitikimas dėl alkoholio, sveikatos ir socialinės raidos, kuris įvyko rugsėjo 23 dieną. Švedija, pirmininkaudama tarybai, bendradarbiavama su SIDA. Uh, surengė šį renginį, taip pat prisidėjo Norvegijos sveikatos ir rūpybos departamentas. Uh, E, finansavimą suteikė Pasaulio sveikatos organizacija. Šio renginio tikslas buvo sukurti pasaulinę alkoholio strategiją ir tikimasi, kad Pasaulio sveikatos organizacija kitų metų gegužės mėnesį ją priims. E, Šiame susitikime buvo pristatyta naujai sukaupta patirtis susijusi su žalingo alkoholio vartojimu. E, buvo kalbama apie socialinę raidą ir infekcinių lygų plėdimą, tokių kaip živ, aids ir tuberkuliozė. Norėčiau pasakyti, kad Švedija pirmininkaudama e, stengiasi įvertinti esamą padėtį Ir 2006 e, metų e, bandymai parengti strategiją jau buvo labai svarbus žingsnis. Komisija tokiu būdu įvertino alkoholį kaip vieną iš svarbiausių ES sveikatos apsaugos sistemos problemų. Ir e, buvo kalbama apie tai, kad ES yra atsakinga už, už, už priemonės kovoti su alkoholio vartojimo žala. Nuo to laiko, kom, nuo 2007 m. sausio 1 dienos Europos komisija stebi alkoholio e, vartojimo ir alkoholio daromos žalos um, raidą ES viduje ir bandoma įvertinti, kokią žalą sveikatai e, daro alkoholio vartojimas ir kokia alkoholio politika yra gyvendinama. Buvo parengta padėties įvertinimo ataskaita E, kur yra susijusiu ES alkoholio strategija ir baigiamoji ataskaitos versija bus pateikta 2012 metų tarybai. Švedija pirmininkaudama ketina taip pat peržvelgti tą padėties įvertinimo ataskaitą ir po to ekspertų konferencijoje įvertins sveikatos perspektyvos. Mes e, norime, kad alkoholio klausimas būtų vienas svarbiausių ES darbo atvarkėje. Mes finansuojame um, tyrimus, kuriuose matuojama, kokią įtaką uh, rinkodara daro jaunimui, uh, e, tyriame, uh, kaip alkoholis. Uh, daro žalą senosiuose dešimtyje ES valstybių narių ir naujosiuose valstybėse narėse. Yra sukurta darbo grupė, kuri leis komisijai išanalizuoti prioritetus kitai alkoholio ir sveikatos politikos e, stadijai. Ir po 2012 metų, kai bus sukurta nauja alkoholio strategija, e, tai bus galima geriau invertinti Alkoholio strategija 2009 metų gruodžio mėnesį turės būti pristatyta preliminariai. Ačiū. Ačiū, ponė ministrė. Ir aš žinau, kad pirmininkaujanti šalis yra organizavusi keletą gerų konferencijų ir skyrusi labai daug laiko šio klausimo svarstymui. Mano klausimas būtent ir buvo susijęs su alkoholio strategija. Aš tą klausimą yra teikusi anksčiau, prieš pusmetį ir panašiai, ir gavau atsakymą, kad alkoholio strategija turėtų būti vertinta iš naujo prieš vasarą. Todėl aš ir pateikiau tą klausimą. Kol kas mes ant stalo tos strategijos neturime. E, nuo 2001 metų Švedijos pirmininkavimo įvyko labai daug pasikeitimų. Alkoholio strategija buvo priimta 2006 metais. Daugelis valstybių narių padidino alkoholio e, vartojimo amžių, e, numatyti tam tikri promilio apribojimai, mokesčiai papildomi įvesti. Ir aš džiaugiuosi, kad dabar Švedija pirmininkaudama toliau stengiasi kalbėti apie tai ir kalba apie alkoholio reklamos klausimus. Džiugiuosi taip pat, kad yra atliekamas tyrimas dėl to, kokį poveikį alkoholio reklama turi jaunimui. Ačiū. Dėkoju už paramą mums. Aš tikrai bandžiu tą klausimą teikti ir mes tengiamės jį svarstyti konferencijose ir įvairiausiose tyrimuose. Bandome nusadyti tam tikrą laiko tvarkaraštį, kada būtų galima tą strategiją parengti E, ką būtų galima mūsų pirmininkavimo metu. Aš manau, kad anksčiau buvo šioks toks nesusipratimas, kai buvo galvojama, kad bus rengiamas tik dalinis pranešimas. Mes dabar bandome analizuoti padėtį ir tikimės, kad 2012 metais bus palengtas galutinis įvertinimas. Padaryti dar lieka labai daug ir galiu konstatuoti, kad daugelis valstybių narių daro labai daug, nes visos šalis jau mato, kokį rimtą poveikį alkoholis turi sveikatai. E, ypač kai kuriuose valstybėse narėse tai akivaizdu. Du papildomi. Ačiū labai, turiu du papildomus klausimus. Ponas Paleckis, tada ponas Štainer. Ačiū pirmininkė, gerbaima ministrė. ES mastų mažėja žūstančių autokatastrofose auto skaičius, tačiau ambicingi tikslai nebus pasiekti kitais metais. Pagrindinė priežastis - alkoholis E, kai kuriuose šalise pasibaisėtinai didelis savižudybių skaičius ir vėl alkoholis. Ar nemanote, kad reikėtų ES mastų sustiprinti vis dėlto griežtas priemonės vartojant alkoholį, sekant Skandinavijos pavyzdžių, ypač jaunimui reikėtų apriboti vartojimą ir ar nenorėtų Švedija to inicijuoti? Ačiū. Please. Ačiū labai, pane pirmininkė. Noriu padėkoti ministrai, noriu padėkoti, kad iškėlėte šį klausimą. Škotijoje noriu atkreipti jūsų dėmesį apie į tai. Mano rinkiminėje apygardoje yra kalbama apie minimalę alkoholinių gėrimų kainą. Pasinaudodama progą noriu paklausti ministrės, ar taryba vyksta diskusijos dėl minimalios alkoholinių gėrimų kainos. Kokia tarybos perspe... E, požiūris, koks tarybos požiūris šio klausimu? Ačiū labai. Ačiū už klausimus. Dėl alkoholio savai mes suprantame, mes tengiamės uh, reguliuodami alkoholio politiką. Kaip ponas Paleckis sakė, mes, aišku, tengiamės uh, užkirsti kelią ir didesniam autovarijų uh, skaičiai keliuose. Dėl e, profesionalių vairuotojų mes numatėme griežtesnės taisyklės ir e, numatėme griežtesnės taisyklės, kurios ir e, griežtesnės ribos, kurios yra ir toliau mažinomis. Mes parengėme daug re, rekomendacijų dėl visuomenės informavimo šiais klausimais. Dėl alkoholinių gėrimų klausimo aš neinformuota šiuo klausimu. Aš uh, pasiteirausiu savo kolegos sveikatos apsaugos ministro. Manau, kad visi klausimai susijęs su alkoholiu bus atsakyti. Our... Uh, Pereikime prie kito klausimo, kurį pateikė ponas Paleckis. Tai dujotekio aplinkosauginis aspektas. Ministrė, jums žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Nord Stream šiaurės rovė yra unikalus Baltijos jūros ryties projektas dėl savo dydžio ir galimų padarinių. Taryba puikiai suvokė, kokie pavojai glūdi. Pavy aplinkosaugos požiūrių Nord Stream dujotekio projekte ir yra kruopšiai atkri, išanalizavusi Europos parlamento rezoliuciją dėl ekologinių pasiekmių, dėl planuojamo e, Baltijos jūros dujotekio tarp Rusijos ir Vokietijos. M, pasiek, projekto. Visi Europos, visos ES valstybės narės ir ES e, bendryje yra pasirašęs jungtinių tautų ESBO konvenciją, e, 1991 metų. Joje yra kalbama e, kad valstybės narės yra prisėmusios visą eilę įsipareigojimų, kurios yra privalomos ir jos turi užtikrinti, kad bus įtvertinti visų projektų padariniai aplinkai. Ir tyrimai turi būti atliekami labai kruopšiai. Natura 2000 e, aplinka bus paveikta, jeigu bus priimta šis dujotikis. Be to turime galvoti apie įvairias įdubas ir palaidotas cheminės ginklus. Teršalų nuosėdų plėtimas gali padaryti poveikį jūrų florai ir faunai ir netgi gali turėti padarinių žuvų mytybai. Tas e, faktas, kad dujotekis yra arti jūrų kelių, taip pat turės ypatingų ekologinių ir saugumo padarinių. E, mes turime aiškiai apibriežti kas per trejus metus, kaip turės būti bendradarbiaujama ir kokios valstybės narės už ką bus atsakingos. Taryba prabrėžė kad Nord Stream projektas yra privatus, todėl susijusios valstybės narės turi kontroliuoti atitinkamų teisės aktų įgyvendinimą. Ir Nord Stream projektą e, mes negalime komentuoti taip, kad būtume traktuojami kaip besikišantis į nacionalinius interesus. Ačiū pirmininkė, ačiū ministrė už e, tikrai išsamų atsakymą ir matyt, kad Švedijai tas klausimas labai rūpi, to labiau, kad Švedija Baltijos jūros šalis. Tik tai noriu pabrėžti vieną dalyką, kad e, tokiems klausimams niekad nebus per daug dėmesio. Ir man norėtųsi, kad jūs tikrai pasakytumėt, kad tikriausiai taip ir yra ir bus, kad pirmininkavimo laikotarpiu Švedija visą laiką, e, visą laiką įdėmiai seks tą klausimą, kasdieną ir, ir, ir darys atitinkamus žingsnius. Ačiū. Ačiū. Uh, jo, uh, tak... Taip, labai ačiū. Aš galiu gerbiam parlamentarą patikinti, kad Švedija tai darys. Švedija labai atidžiai stebi jautrius ekologijos e, aspektus Baltijos jūroje. Žinoma, galvojame apie bet kokią riziką susijusią su įvairiausiais projektais. Todėl mes ir iškėlėme labai griežtus ekologinius reikalavimus būtent šiam projektui. Ir šiuo metu e, atitinkamuose susijusiuose institucijose atliekami labai kruopštus tyrimai. E, Švedijos ekonominės tarnybos tyria poveikį aplinkai, daugybė įvairiausių tarptautinių komisijų yra organizuojama ir yra numatoma imtis tam tikrų politinių ir ekonominių sprendimų, jeigu reikės. Švedija, e, Švedijos valstybė gali į tai atsižvelgti. Much, minister, know... Ačiū labai, perėsime prie kito klausimo. Tai ponios Tikau klausimas dėl kliučių laisvam darbo jėgos judėjimui tarp valstybių narių panaikinimo. Ministre. Labai ačiū. Taryba primins, kad laisvas asmenų judėjimas vienas pagrindinių ES e, teisių ir ES piliečiai turi teisę gyventi ir dirbti kitose valstybėse narėse. 2009 m. kovo 9 d. taryba susitikime pabrėžė, kad valstybės narės turi įgyvendinti e, visas reikalingas taisyklės ir e, mes pabrėžėme, kad e, turime toliau stebėti, kad apribojimai būtų įgyvendinami teisingai. Taryba pareiškė, kad E, apribojimai neturi būti traktuojami kaip darbo rinkos iškraipimai. Taryba taip pat pabrėžė, kad valstybės narės e, turi stengtis leisti piliečiams e, ar valstybėms narėms taikyti perinamosius laikotarpius. Be to, sprendimai dėl šeimos narių turi būti priimami vadovantis paprotinę teisę. Taryba narė pabrėžė, kad e, būtina užtikrinti tam tikrą lankstų taisyklių taikymą ir valstybės narės paaiškina, kad jos e, stengsis e, pagreitinti bendrijos teisės aktų įgyvendinimą. Komisija pateikė ataskaitą apie galimas pasiekmes e, dėl naujųjų valstybių narių galimų darbo jėgos judėjimo. Ir tiesą, kad ten buvo pasakyta, kad valstybėse primačios darbo jėga auga tokios darbo jėgos poreikis. Nes tai gal galia prisideda prie ekonominio augimo. Turime duomenys rodo, kad e, judėjimas ES po plėtros uh, tikrai nesukėlė ir greičiausiai taip pat ir nesukels jokių darbo rinkos iškraipimų. Taip pat komisija turi pastebėti, kad e, darbas, kuris reguliuojamas paklausos ir pasiūlos mechanizmų, visų pirma, yra būtent pagristas tuo, kad ES veikia lankstus mechanizmas. Na, be abejo, e, išsamesnių e, išvadų gali tekti palaukti ilgiau. Tačiau šiaip jau laisvas darbo jėgos judėjimas ES yra gyvybiškai svarbus, darbo jėga iš tikrųjų turi turėti galimybę laisvai judėti, ypatingai ekonominės krizės sąlygomis. Tai padeda išvengti socialinės atskirties ir skurdo. Na ir kalbant apie laisvą asmenų judėjimą, būtent tų grupių asmenų, apie kuriuos paklausė gerbiamas parlamentaras. Taip, e, valstybės narės turi teisę išlaikyti tam tikrus apribojimus, kol bus pasiektasis trečiasis e, perinamas etapas. Ir e, šitos laikinos taisyklės, perinamo laiko tarp taisyklės liks galioti, tačiau uh, gali būti ir taip, kad e, tokių taisyklių per ilgas taikymas gali pakengti pačių tų valstybių darbo rinkai, nes jeigu egzistuoja didžiulė paklausa, tai netgi tas taisyklės galutinai atšaukus e, darbo rinka gali būti neužpildyta. Panašių e, rezultatų mes pamatėme 2008 metais, kada 3 iš 15 valstybių narių iš tikrųjų skundėsi, kad įvyko tam tikrų darbo rinkos iškraipimų E, Vokietija ir Austrija ir dabar dar tebe taiko tam tikrus apribojimus laisvam asmenų judėjimui. E, Jos veikia e, sistema, kur, pagal kurią reikalavimą gauti leidimą, tuo tarpu Junktinė karalystė nu, taiko ekspost registravimo sistemą per 30 dienų nuo, nuo atvykimo. Bet kuriuo atveju mes turime pasirūpinti, kad stojimo startyse uh, numatytas išimtis, numatyti apribojimai, jais nebūtų piknaudžiaujama ir jų būtų laiko atsikratoma. Ačiū, pane ministrė. Norėčiau paklausti, ar jūsų darbo tvarkėje yra koks nors veiksmų planas, kuris leistų užtikrinti, kad valstybės narės, kurios iš tikrųjų kol kas dar tebetaiko tas ribojančias priemonės, tam tikras uh, E, kliūtis ir pribojimus visam darbo jėgos judėjimui, kad šios valstybės galų gale e, pašalintų tas kliūtis, atsisakytų jų. Tai būtų mano pirmasis klausimas. Ir toliau, kalbant apie šitų e, kliučių pašalinimą, galbūt tai galėtų būti traukta į švedijos pirmininkavimo rekomendacijas. Ačiū gerbiamą parlamentarę. E, trio Prancūzija, Čekija ir Švedija, pirmininkaudamos taryboms, savo išvadose rašydavo ir teberašo, kad plėtra atnešė ES labai daug pliusų ir paskatino ekonominį augimą. Prireikė nemažai laiko, vis tik prireiks nemažai laiko, kad mes išvengtume ekonominių sunkumų esančių tose šalise. Dabar matome, kad tos laikinosios taisyklės su valstybėmis narėmis ir su komis yra peržiūrimos nuolat ir valstybės narės supranta, kad mes taikome visas reikalingas priemonės, kad nebeliktų diskriminuojančių teisės aktų ir kad mes galėtume naudotis kompetitinga darbo jėga egzistuojančia visoje ES erdvėje. Tačiau juridiškai, teisiškai mes stengiamės įvertinti padėtį kartu su komisija nuolat. Ačiū. Uh, labai. Ačiū labai. Ačiū labai, ponia pirmininkė. Mano klausimas susijęs su valstybių narių situacija, iš kurių dalis gyventojų ieško kitose valstybėse narėse darbo. Austrija numatė tie pereinamosius laikotarpius ir ji tam turėjo priežastis. Ypač dabar, kai už darbą mokama skirtingai skirtingose valstybėse narėse, um, padidinta migracija Austrijai būtų reiškusi didesnę naštą, kurios uh, mūsų valstybė nenori. Mano klausimas ar šios, šias problemas, su kuriamis susidarė Austrija ir Vokietija, e, ar taryba tas problemas supranta, ar ieško kažkokių žingsnių? E, Dėkuoju, pirmininkė. Kai kurios ES šalis yra stipriau sukrėstos e, ekonominės kryžės ir nedarbo. Visos nukentėjo labai, bet kai kurios labiau tos pereinamosios taisyklės, kurias taiko ir Austrija, gali būti įgyvendinamos ir yra įmanoma siekti prailginti tam tikrų taisyklių taikymą, e, pritaikius atitinkamas komisijos procedūras. Aš nesu puikiai susipažinusi su tiksliai Austrijos padėtimi, aš nežinau tiksliai, kokios ten problemos egzistuoja, bet kai, kurio, kai sakiau, kai kuriuose šalise narėse egzistuoja labai rimtų problemų susijusių su darbo rinka. Komisija savo ataskaitoje pabrėžė, kad e, yra buvę atvejų, kai kuriuose valstybėse narėse dėl darbo jėgos judėjimo įvyko tam tikrų darbo rinkos sutrikimų. Aš žinau, kad mūsų e, valstybėje, Švedijoje, e, įvyko tam tikrų pokyčių darbo rinkoje dėl naujos darbo jėgos įvažiavimo. Tačiau Švedijoje visuomet žmonės, kurie įvažiuoja iš kitų šalių, yra puikiai absorbuojami ir integruojami į darbo rinką. Ačiū. Kitas klausimas. Pone Huntis, Turkijos trukdymai ES operatoriaus bendrabiavimo prie valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros lėktuvui. Pone pirmininkė, taip, taryba žino apie tuos įvykius, apie kuriuos kalba gerbiamas parlamentaras. Ir pirmininkaujantys šalis norėtų priminti, kad Turkija, kaip valstybė kandidatė, turi e, puoslėti tas pačias kaip ir ES e, vertybės ir siekti tų pačių tikslų. Aiškus e, šis konfliktų e, e, geri ryšiai su kaiminėmis šalimis ir konfliktų išsprendimas yra tarp jų. Ir ES skarina Turkiją vengti bet kokių grėsmės ar konfliktų šaltinių ar priemonių, kurios žalotų, darytų žalą geriems santykiams su kaiminėmis valėmis ir neleistų taikiai išspręsti konfliktų. Mes e, norėtume pateikinti gerbiamą parlamentarą, kad klausimas dėl gerų kaiminės ryšių nuolat keliamas ES ir 2009 m. gegužės 19 d. E, per ES sutikime su Turkijos politikos atstovais apie tai buvo kalbama. Mes e, suprantame, kad Frontex yra e, viena iš svarbiausių bendrų operacijų ir e, greta tokių operacijų yra ir 2009 m. Poseidonas, kurią organizuoja Graikija ir tuo tikslu yra siekiama neleis užkirsti kelią nepageidaujantiems lėktuvams kirsti Turkijos teritoriją ir Šiaurės Afrikos valstybių teritoriją. Mes e, žinome, kad Turkija yra informuota apie Poseidono operaciją. Kalbant apie operatyvų bendradarbiavimą tarp Frontex ir atsakingų Turkijos administracijos e, padalinių, galiu pasakyti, kad informacija e, parlamentarams bus suteikiama apie vykstančias dėrybas ir darbo metodus ir tai yra pozityvus žingsnis. Aš žinau, kad yra pasiektas ir bus pasiektas e, susitarimas dėl informacijos pasikeitimo ir tokiu būdu mes galėsime sukurti geresnius kaimininius santykius. Much, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. <clears throat> Κυρία Υπουργέ, αφού σας... Ačiū pirminė. Ministrė, noriu pakartoti savo raginimą ir savo, savo, savo komplimentus už tai, kad jūs labai stengiatės mums išsamei atsakyti, iš tikrųjų jūs pateikite labai detalios informacijos. Mes šiaip jau bendradarbiavome su Turkija, tai savai suprantame, bet jūs, tiesą sakant, nepalėtėte. Dėl to man tenka grįžti prie šio klausimo. Dėl Frontexo lėktuvų e, eksploatuojamų lėktuvų. Ar jie tikrai pažinė Turkijos oro erdvę, kaip teigia Turkijos valdžios institucijos, nes Graikijoje tai tapo labai karštų klausimų. Aš kalbėjau su ministru Fernandes ir jisai e, mane patikino, kad e, e, oro erdvė tikrai nebuvo pažįsta. Taigi, kartuoju savo klausimą, ar turkų teiginys, kad buvo pažįsta jų oro erdvė, šios misijos metu yra teisinga ar pagristi šitie kaltinimai? Ir kokiu priemonimtas? Tack, fru Ačiū, pirmininkė. Žinoma, mums, Švedijai, būtų sunku nustatyti, kada buvo padarytas pažeidimas ar, ar jis įvyko. Mes keletą kartų bandėme pademonstruoti e, pritarimą Graikijos kolegų susirūpinimui ir mes bandėme pradėti dialogą su Turkijos e, administracija tą temą. Bandėme išsiaiškinti, kaip būtų galima sukurti geresnius pasienio santykius. Labai sunku būtų dabar pirmininkaujančiai šaliai tiksliai nustatyti, ar buvo pažeidimas ar ne. Viskas turi būti pagrysta tarptautiniais e, teisės konvencijomis ir aktais, ir tai yra dviejų valstybių narių klausimas ms morvai you indicated you wanted the floor again if it's for a supplementary on Pane Valio, ar jūs dar kartą prašėte pasakyti, jeigu papildymas, tai 30 sekundžių. Jūs turbūt e, skaitė mano mintis, aš tiesą sakant nekėliau savo lentelės, bet iš tikrųjų norėjau tik tai e, atsiprašyti visų, kad sugaišinsiu dar 20 sekundžių. Ši labai įdomi e, demokratinė diskusija, bet e, e, aš tiesiog norėjau viešai atsiprašyti dar katelį, kad jūs neradote reikalo svarstyti policijos brutalius veiksmus viena iš valstybių narių. Matote, ponė, jeigu jūs būtumėte pateikus įprasnė tvarka savo klausimą raštu ir tą klausimą, matyt, būtų tinkamai atsakyta. Bet šiaip jau daugelio parlamentarų klausimai taip pat nesulaukia atsakymų šį vakarą, tiesiog nepakako tam laiku ir dėl to, e, gerbdama kitus kolegas, aš turiu palaikyti įprasnę tvarką. O dabar um, kitas klausimas, kas iš parlamentarų yra salėje, Anheken nedalyvauja. Uh, Toliau ponas Maginės. Klausimas dėl e, reglamento 1.2005 e, peržiūros. Ačiū pirmininkė, ačiū už klausimą. Taryba, žinoma, supranta parlamentarų susirūpinimą dėl gyvūnų gerovės. Pirmininkaujantis šalis atsakė panašų klausimą žodžiu, kurį Marija Harkin pateikė rugsėjo mėnesį. Ir nuo to laiko Švedija teigia, kad pirmininkavo metu ji nori skatinti diskusijas apie gyvūnų gerovę. Tai yra vienas iš mūsų prioritetų. 2009 m. rugsėjo 7 d. taryba gavo informaciją iš tarybos apie pasiūlymą dėl e, gyvūnų apsaugos pervežimo metu e, kontrolės ir tikimasi, kad tas reglamentas bus priimtas labai greitai. Per patys, tą patį susitikimą taryba e, išdėstė nuomonės apie naujas priemonės dėl geresnės gyvų, gyvūn, gyvų, gyvūnų pervežimo kontrolės sistemos, pavyzdžiui, palidovinių sistemų pagalba. E, galutinis tikslas yra palidovinių e, sistemų pagalba palengvinti valstybių narių administracijos vykdomą kontrolę, nes dabartinėmis priemonėmis tai daryti sudėtinga. 2005 m. reglamente yra kalbama, kad reikia sugriežtinti gyvūnų apsaugos kontrolės priemonės komerciniais tikslais juos pervežant, e, nes e, kol kas nėra taikomos pakankamai griežtos priemonės e, gyvūnų kontrol, gyvūnų pervežimui ir jų kontroliai. Tam tikri gyvūnų pervežimo aspektai jau buvo aptarti anksčiau pagal reglamento 32 straipsnį. Yra sakoma, kad bet kokia gyvūnų kontrolė yra naudinga ir tikimės, kad reglamentas bus įgyventas visas gerai. Komisija 2005 metais yra pateikusi reikalingą reglamentą ir tikimasi, kad jis bus e, gerai įgyvendintas. Ačiū. Ačiū labai. Pone Maginės, ačiū labai iš Jūsų atsakymą. Aš noriu realaus reglamento, kuris apimtų ir legalią prekybą gyvūnais. Aš nemanau, kad mums reikia papildomo reglamento. Reikia tinkamesnės egzistuojančio reglamento peržiūros ir taikymo. Manau, kad reikėtų susitelkti ties arklių transportu. E, kai kuriais atvejais reglamento nuostatos nėra taikomos. Gal galėtumėte pasisakyti šiuo klausimu? Ačiū labai, ponia pirmininkė. Aš tikrai ne ekspertė žirgų srityje. Tačiau sutinku su jumis, kad e, paprastai ir dažnai taip yra, kad įgyvendinimas yra e, šlubuojanti vieta ir kartais visai nereikia naujo reglamento. Tačiau taryba pirmiausia turi įvertinti situaciją ir nuspręsti, ar reikia papildomų teisinių priemonių, ar, kaip jūs minėjote, tiesiog reikia skatinti tinkamesnį reglamento taikymą. Perduosiu šį pasiūlymą komisijai. Ponas Keli. Sekdamas ponios maginės klausimą noriu pasakyti, kad man labai svarbus gyvūnų pervežimas jūros keliais. Aš atsižvelgdamas į e, situaciją manau, kad reikėtų peržiūrėti reglamentą, nes priešingų atveju taip sugriežtinsime sąlygas, kad nebeapsimokės pervežti gyvūnų. Aš suprantu, kad Airijos situacija yra labai sudėtinga, jūs esate priklausomi. Ir šiuo atveju turiu pasakyti, kad mūsų nuogastavimai yra panašus. Mes jaučiame piliečių spaudimą, reikia akcentuoti gyvūnų gerovę, reikia įvertinti, kas buvo padaryta, ar imtas, tos priemonės, kurių buvo imtas, yra teisingos, ar reikėtų naujų teisėkuros aktų. Mes visą tai persvarstysime ir tik tada pateiksime pasiūlymą dėl naujo reglamento. Manau, kad e, visos valstybės narės galės e, pateikti mums informacijos apie situaciją juose. Ačiū labai. Aš e, supratau, kad dar liko du klausimai, pono Tusas ir pono Keli. Gal galėtumėte atsakyti iš šį, šios klausimus? Pono Tusas klausimas susijęs su elektroniniu duomenų kaupimu Europos Sąjungoje. Yes. Uh, Tačiau pono Tusas nėra, apgailestauju dėl to. E, tikrai gėda. Tada ponas Keli dėl už sportą atsakingo komisijos nario pareigybės. Ir tai tikrai bus mūsų diskusijų pabaiga. Gal galėtumėte atsakyti šį klausimą? Uh, yes. Thank you. Yes, there you are. Yes, of course. Um, it was my, my, my second file mm, turėjau. E uh, kągi, sporto veikla iš tikrųjų yra viena iš sričių, kur taikoma ES teisė ir taip pat reikėtų pabrėžti, kad įsigalios Lisabonos sutarčiai, tai bus suteiktas e, teisinis pagrindas e, Europinėms institucijoms skatinti visokiojopai sportinę veiklą, be abejo, atsižvelgiant į tai, kad sportas yra specifinė veikla, kad daug kas pagrįsta laisvanoriškais sutarimais, iniciatyvomis ir panašiai. Kita vertus, taryba negali e, e, prisimti atsakomybės dėl kitos būsimosios komisijos sudėties ir vidinios organizacijos. Tai jau ne mūsų prerogatyva. Aš įsivaizduoju, kad sveikata ir sportas yra glaučiai susiję. Sportinė veikla E, taip pat prisideda prie socialinės įtraukties, asmenybės ūkdymo ir taip pat sportas gal galėjo pramoginiai renginiai. E, nesvarbu, ar žaidžia vietinis futbolo klubas, ar vyksta tartutinės aukšto lygio varžybos. Taigi aš esu stikinusi, kad laisvas nepriklausomas sporto judėjimas taip pat prisėmė tam tikrą atsakomybę e, kitų visuomenės problemų sprendime, tokių kaip sveikatos apsauga arba demokratinių vertybių puoselėjimas. E, Pirmininkant, Švedija laiko, kad sporto klausimai pirmiausia yra nacionalinė prerogatyva ir mes iš tikrųjų gan atsargiai vertintumėm e, papildomą Europos institucijų kišimas į naujas rytis, kada tai gali pažeisti valstybių narių taip gerai veikiančias e, funkcijas. Kągi, ačiū, kad atsakėte mano klausimą. Ir jūsų atsakymas taip pat pakankamai išsamus, man atrodo, jūs labai aiškiai pabrėžėte sporto vertę, ypatingai sveikatai. Ir aš manau, kad kada įsigalios Lisabono sutartis, tai iš tikrųjų mes bendrai galėsime siekti, kad sportas ES greta kitus iš jų sulauktų taip pat pakankamai daug dėmesio ir viešumo. Pane Maginės, jūs norėjote dar kažką pasakyti? E, ponas Keli e, labai kuklus ir nepasigyrė, kad jisai šiaip yra gal atletinės asociacijos, e, gėl yra atletinės asociacijos e, pirmininkas. Ir e, aš tiesiog norėjau pakomentuoti už jį, kad jūs tikrai žinotumėte, jo kalbatės ne šiaip su bet kuo, bet su žmogum, kuris tikrai šį sėdį turi daug patirties. Kągi, ačiū šią džiugę natą, mes mat ir baigsime, o tie klausimai, į kuriuos nebeliko laiko atsakyti, juos bus pateikti atsakymai raštu. Na, o dabar dar galiu pranešti, kad 2009 m. 5 spalio e, vyks tikimas e, e, dėl Alberto Fiori buvusio Europos parlamento.